We're starting. <laughs> Colleagues. Pradedame darbą, kolegos. Mums teks balsuoti iš pėties, kaip jau įprasta, pr prisimenant uh, pirmininko Busoko įpročius, e, pradėsime nuo bandomojo balsavimo. Prašau, įdėkite korteles, bandomasis balsavimas. Ar jau pasirengę kalėdoms, klausė pirmininkas. Dėl darbo tvarkos, prašau, kolega, žodžio. Ačiū, aš neturiu kortelę su savimi, tačiau tikiuosi, kad man ją netrukus atneš. Taip, mes tada priskaičiuosime jūsų balsą. Taigi prašome balsuoti. Ar jau pasirengę artėjančioms kalėdoms? Baigėme balsuoti. Matau, kad daug žmonių kalėdoms jau pasiruošė. Pirmasis dokumentas, dėl kurio balsuosime, skaitmeninės priekybos strategijos kūrimas, referentas e, ponas Buteikovo. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas už, pakeitimas už, prieš, susilaikė. Reikia e, pasitikrinti dėl devintojo pakeitimo. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienuoliktasis. Pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas dėl pirmosios dalies už, prieš, susilaikė, <laughs> patvirtinta. Už, prieš, susilaikė susilaikė. Reikia pasitikrinti, kad neliktų abejonių. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Gal galite persisti, gal ten funkcionuos įranga. Na, bet kurio atveju dauguma aiškiau patvirtintas pakeitimas 17 už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimtasis dėl pirmosios dalies už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 už, prieš susilaikė, reikia pasitikrinti, dėl 21 prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Aiškiai patvirtinta 22 už, prieš susilaikė Reikia vėlgi pasitikrinti. Prašom dėl 22. Prašome balsuoti, baigiame balsavimą. Patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 dėl dviejų dalių, dėl pirmosios balsuojimo už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta 27 už, prieš, susilaikė, patvirtinta šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 34 už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkiasdešimtasis už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Penkiasdešimtasis pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 60 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš susilaikė patvirtinta. Konstatuojamosios dalis, pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso dokumento, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Matome, kad patvirtinta sveikinu pranešėją pona Butikioferį. Penktas klausimas dėl tarybos sprendimo sudaryti susitarimą dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo tarp ES ir Egipto Arabų Respublikos pagal priimą partnerystę. Sako Rafa yra pranešėja. Elektroninis vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Šeštas punktas vėlgi priima sustarimas su Alžyru. Vėlgi pranešė yra ponė Sakorafa. Elektroninis vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Septintas punktas priima sustarimas su Libano Respublika, ponė Sakurafa vėlgi čia pranešėja, elektroninis balsavimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntas klausimas priima, sustarimas su Jordanijos karalystė, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Na ir pagaliau devintas punktas balsavimas, pas, balsavime dėl parlamento atstovų ACER administracinėje valdyboje. E, Edith Herzog, pilnateisė narė, balsuojame dėl jos. Baigiame. Patvirtinta. Dabar antras balsavimas. Brita Thompson nominuojama pakaitinę narę. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Ir galutinis balsavimas. Kandidatūrų patvirtinimas galutinis. Elektroniniu balsavimu. And vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Labai ačiū. Mrs. Herzog is in... Pone Hercog yra salėje, man atrodo. Sveikiname Jūs. E, nu, Tikėsime išgirsti daugiau iš Jūsų apie Jūsų darbą. Taigi balsavimas baigtas. Pereiname prie dešimtojo klausimo pagal darbo tvarkę kita dokumentų finansinė programa. Parlamento pozicijos dėl dokumentos finansinės programos po 20 metų rengimas. Pranešėjas yra ponas Marinesku, EPP frakcijos atstovas. Padarysime minutės pertrauką ir pratesime diskusiją dėl dešimtojo klausimo. Vieną minutę. So, dear colleagues, um... Kągi, kolegos, nėra pranešėjo, todėl pakeisime šiek tiek darbo tvarkę ir nuo pabaigos pradėsime pirmiausia informaciją apie vykstančias darybas dėl Europos elektroninės komunikacijos kodekso ir Europos reguliuotojo BEREK. Pirmasis trialogas įvyko spalio 25 dieną, siekiant sustarti dėl naujų teisinių pagrindų elektroninio komunikacijos srityje. Taigi žodis pranešiai, poniai Del Castillo. Dvi minutės. Labai ačiū. Puikiai, pirmininkė, apibūdinate, kokia yra situacija. Įvyko pirmasis trialogas spalio 25 dieną, antrasis dar pirmininkaujant Estijai įvyks gruodžio 6 dieną. Turiu pasakyti, kad pirmasis trialogas vyko tokiu pat būdu kaip ir mūsų komitete, balsuojant dėl bendro sutarimo ir su, suformuojant įgaliojimus tiems, kurie geriau žino viską. Svarbiausias tikslas yra sustiprinti investicijas, investuojant į didelio pajėgumo tinklus. Čia svarbas trys dalis - spektras, prieigą ir paslaugas. Kitas trialogas iš esmės bus skirtas daugiausia spektro daliai. Pabandysime nuveikti kaip galima daugiau. Pirminkaujant Estijai, Bulgarija pirminkaus po to, įdalyvauja trišalėse darybose. E, visų politinių frakcijų dalyvavimas yra koordinuojamas per šešėlinius pranešėjus, bendradarbiavimas yra puikus. Na ir mes norime užbaigti šį darbą pirmąjį kitų metų ketvirtį. Taigi, tokia yra situacija. Mm, darbas dar tik prasidėjo, dar su negalim pasakyti, kad dėl visko susitarta, bet viskas vyksta labai gerai. Malonu girdėti, ponia Kistilijo, sako pirmininkas, ir lauksime informacijos iš jūsų po kito trišalio dialogo, trišalio, trišalio darybų ir siekime jos sėkmės darantis dėl šios ravaus dokumento. Ačiū. Na, dabar perėmame prie 11 klausimo. Reglamento ir tarybos pasiūlymas dėl Europos verslo statistikos. Mūsų pranešėjas yra ponas Levandovski, EPP atstovas. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad dėl informacinių technologijų sistemos sutrikimų ne visi, nėra visų vertimų į visas kalbas šio dokumento. Čia turime pirmąjį keitimąsi nuomonėmis dėl įprastinės teisėkros procedūros. Šiam klausimui skirta 50 minučių, taigi dabar man manau suteikti žodį pranešėjai. Nebūtinai turime skirti visas 50 minučių, bet laiko turime, jeigu reikia. Prašom, ponė Levandovski. Ačiū, pirminkė. Iš tikrųjų, tai yra mūsų pirma diskusija šio gana techninių klausimų. Turime pagrindų reglamentą dėl verslo statistikos ir juo komisija e, reaguoja į paklausą turėti aukštos kokybės duomenis, nes tai padeda priimti sprendimus ES. Tai nėra viena vienintelė statistikos iniciatyva komisijos. Parlamentas jau svarsto ir žemės ūkio statistikos klausimą, taip pat socialinės statistikos klausimą. Šią iniciatyvą džiaugiuosi, nes ji pakliūna į refit e, pastangų dalį tai yra atšaukiami dešimt e, teisės aktų ir jie pakeičiami vienu teisės aktu. Tai yra sveikintina, nes tai reiškia, kad supaprastinama, suderinama verslo statistika bus labiau. Aišku, šis pasiūlymas e, yra daug pastangų reikalaujantis, ypač tiems, kurie e, renka duomenys. Nes tai yra pagrindų sutarimas, sutarimas demonstruojantis tokį išsamesnį požiūrį į verslo statistiką, įtraukiant ir paslaugas. E, tas rytis, kurios anksčiau nebuvo įtrauktas. Anksčiau verslo statistika buvo daugiausia skirta gamybai. Jo, yra akivaizdus poreikis įtraukti ir paslaugas čia. Konsultavausi ne tik su šešėliniais pranešėjais, bet ir taip pat kitais suinteresuotais veikėjais Labiausiai to džiaugiasi ir galutiniai vartotojai tos statistikos, nes jiems reikia aukštos kokybės statistikos. Kitiems subjektams svarbu e, kaštų neutralumas ar netgi išlaidų galimybė sutaupyti, kad iš tikrųjų tai būtų refit pastanga, tai padėtų sutaupyti išlaidas. Apskritai aš e, pritariu komisijos požiūriui čia, tiesą sakant, daugiau yra Eurostato iniciatyva, bet kita vertus pasiūliau 27 pakeitimus. Jie yra susijęs tokiamis rytimis kaip e, tam tikros temos, kuriamis e, teikiama statistika, deleguoti įgyvenimo aktai dėl referencinių laikotarpių. Aš nenoriu šiandien per daug apie detalės kalbėti, nes tai yra gana techniškos detalės. Dėl potencialių papildomų išlaidų ar administracinės naštos man labai svarbu, kad ta našta nedidėtų, ypač tiems, kurie patiria išlaidas. Duomenų saugumas taip pat svarbu ir naujos metodikos leidžiančios taupyti. Na ir kas ypač svarbu, kai kalbame apie e, išlaidų neutralumą ar vartotojų būklės palengvenimą, tai reikia nepamiršti mažų ir vidutinių įmonių čia. Nenorėčiau plėstis per daug šios pirmosios diskusijos metu, Aš konsultuojuosi ir dėriuosi su šešėliniais pranešėjais ir laukiu jų nuomonių. Na, bet man svarbiausia yra būtų reaguoti į aišku poreikį užtikrinti aukštos kokybės statistiką, kad ji būtų kaip galima draugiškesnė vartotojams. Ir iš tikrųjų tai būtų refit pastangų dalis. Ačiū, pane Levandovski. Toliau. Šešėliniai pranešiai Alde frakcijos vardu ponas Telička. Prašom. Ačiū pirmininkė. Kolega Levandovski teigia, kad kalbės trumpai. Na, aš galiu pasakyti, kad dėl visų teisingų priežasčių kalbėsiu dar trumpiau. Nes mano požiūris visiškai sutampa su pranešėjo nuosaikiu požiūriu nes jis yra pagrįstas teisingais principais ir kriterijais. Ponas e, Levandovskis e, iš principo pritarė komisijos tikslams ir uždaviniams, tačiau aš turėčiau keletą klausimų, kurie susijęs su poveikio vertinimu norėtųsi, kad poveikio vertinimas e, būtų labiau e, būtų konkretesnis, padėtų įtikintų labiau dėl poveikio verslui ir ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nes nei pasiūlymas, nei poveikio vertinimas e, nėra uh, labai, nėra tokie dokumentai, kurie labai įtikintų dėl poveikio refit. Mano pakeitimai būtų labai panašus pasikonsultavę su atitinkamomis tarnybomis, galėčiau pasakyti, kad jūsų pateikti pakeitimai ir mano pakeitimai yra labai panašus. Tikslai tokie patys. Ir manyčiau, kad e, tokiu būdu būtų galima dar patobulinti šią nuomonę. Prie to, ką jau pasakė ponas Levandovskis, galėčiau pridurti, kad pranešėjo požiūris mane įtikina, kad puikiai atliksime šį darbą. Pritariu jo požiūriui, pritariu absoliučiai daugumai pasiūlymų dėl pakeitimų. Ir manau, kad kompromisiniai pakeitimai padėtų komitetui sukurti iš tikrųjų gerą pasiūlymą ir laukiu vaisingo bendradarbiavimo su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū Jums, ponė Telička, gal kiti komiteto nariai norėtų kalbėti, galbūt komisijos atstovas norėtų pasisakyti dėl šio dokumentų rinkinio. Prašau. Prašau. Ačiū. Komisija pritarė pirmam dokumento projektui, kurį parengė pranešėjas ponas Levandovskis. Džiaugiamės, kad atsispindi didelį jo patirtis kad pasirinktas konstruktyvus požiūris, taigi manome, kad pranešimas yra gerose rankose. E, manome, kad yra keletas dalykų, kurie kelia susirūpinimą politinė prasme ir džiaugiamės, kad atsirado galimybė patikslinti tuos dalykus. Komisijos tikslai yra daugelypiai, bet jeigu reikėtų juos apibendrinti, tai jie būtų tokie. Pirmiausia, reikėtų atliepti į duomenų naudotojų poreikius, turiu galvoje Europos centrinį banką, sumažinti naštą įmonėms, trečia, ir vidutinė prasme, ir ilgalaikė prasme įvesti šiek tiek lankstumo susijusios su reikalavimu pateikti duomenis, turint galvoje ICT, mokslinius tyrimus ir plėtrą ir inovacijas. Be šio lankstumo mes neįstengsime atliepti tiems pokyčiams, kurie vyksta ekonomikos srityje pranešėjo pateikti pasiūlymai dėl pakeitimų iš pirmo žvilgsnio komisija atrodo priimtini ir manau, kad mes lengvai galėtume jiems pritarti. Tačiau norėtume kai ką paprašyti patikslinti, kad žinotume, kad tinkamai suprantame, su kokiu tikslu buvo pateikti tie pakeitimai. E, keliuose pakeitimuose, jeigu mes teisingai supratome, e, būtų trukdomai pasiekti kai kuriuos svarbius tikslus. Todėl norėtume, kad pateiktumėte paaiškinimus dėl tų pakeitimų, kurie komisijai kelia susirūpinimą. Ir pirmiausia, tai yra 28 pakeitimas, kuris yra dėl antrojo priedo. Ir šiame pakeitime kalbame apie kainą, apie rezultatus apie trumpalaikę statistiką, verslo statistiką. Norėčiau patikslinti, kad yra aštuoni kintamieji, e, kurie turi būti įvertinami kas mėnesį ir tik du iš jų yra visiškai nauji, o visi kiti šeši jau ir taip yra mėnesinio pobūdžio. Todėl šis pakeitimas sugražintų mus prie dabartinės situacijos. O kalbant apie tuos du naujus kintamuosius, pirmiausia, apyvartos indeksas paslaugoms ir gamybos indeksas paslaugoms. Taigi norėčiau patikslinti, kad daugiau kaip pusė valstybių narių jau teikia statistiką tokią statistiką. Taigi tai yra labai svarbus reikalavimas, kurį pateikė Europos centrinis bankas ir jis to prašo jau nuo 2000 metų. Todėl labai svarbu, prognoz, tai svarbu prognozuojant BVP ir stebint Europos pinigų politiką. Antra, norėčiau pakalbėti dėl 15 ir 16 pakeitimų, dėl e, Eurogrupės registro ir dėl komisijos pasiūlymų, kad keletas asmuo nacionalinėse statistikos institucijose turi prieigą prie visų e, tarptautinių grupių teikiamų duomenų ir užsienio vienetų tie, sta, tie statistikai e, laikosi griežtų konfidencialumo reikalavimų ir tai yra absoliučiai būtina, nes jeigu valstybės narės statistikos specialistas norėtų teisingai terpti pasaulinį vienetą į bendrą grupę, tai turėtų turėti informaciją ir kito, iš kitų šalių. Priešingo atveju nesupras, kad tas vienetas e, priklauso tai grupiai. Todėl labai svarbu kad ne visi nariai galėtų, turėtų prieigą prie šios informacijos ir suprantama, jie turi laikytis griežtų e, konfidencialumo reikalavimų. Na ir paskutinis dalykas, norėčiau paminėti 22 pakeitimą. Jis yra susijęs su tarptautinė priekybos statistika susijusia su tiekimu Ir tai yra ypatingai e, svarbus duomenys, kalbant apie dėrybas prekybos rytyje. Kol kas tokie duomenys nerenkami, bet yra stiprus politinis spaudimas, kad jie būtų renkami. Tai yra svarbu būsimiem, bū, būsimiems e, bandomiesiems projektams Ir tai būtų labai svarbus signalas politikos formuotojams, kad tokių duomenų reikia. Ir jeigu išbrauktumėte tą nuorodą, kaip siūlote 22 pakeitime, tai prarastume galimybę pateikti tokį svarbų politinį signalą. O dėl 8, 9 ir 10 pakeitimų jie yra gana techniški ir reikėtų ilgiau paaiškinti, netgi pateikti grafinės iliustracijas dėl jų. Taigi gal dar šiek tiek anksto, kad taip daryti. Bet komisija yra pasirengusi techninėme posėdėje pateikti visus paaiškinimus, jeigu būtų galima tai padaryti komisijos ir parlamento techninėme posėdėje. Toliau žodis ponui Levandovskį, baigiamam žodžiui, prašau. Ačiū. Džiaugiuosi, kad kolega Telička pritarė e, mano nuomonėjai. Iš tikrųjų, kalbant apie refit, tai to nepakanka, bet iš tikrųjų tai kai kas gali būti papildoma našta, kalbant apie tos, kurie renka ir apdoroja statistiką. ES statistiniai pajėgumai turi atitikti verslo situaciją, kur yra labai dinamiška ir reikia rasti pusiausvyrą tarp komisijos jos pageidaujamo e, lankstumo ir numatomumo. O dėl konkrečių pastabų, kurios buvo šiandien pateiktos, tai pasakyčiau štai ką. Mes grįžtame prie ke, kas ketvirtį pateikiamos statistikos dėl kainodaros e, ir to, ko prašo Europos centrinis bankas, nepakanka. valstybės narės teikia statistiką ar kas ketvirtį, ir kas mėnesį. Lenkijoje be jokių problemų galima parengti statistinius duomenis kas mėnesį, bet kai kuriuose šalyse tai gali būti problemiška. Dėl prieigos prie duomenų, kaip nurodyta mano pakeitime, tai turima galvoje tik tos šalis, kuriuose yra tik kuriuose yra bent vienas teisinis tarptautinių įmonių padalinys. Dėl pilotinio projekto, dėl statistikos priekybos rytyje, tai ši statistika yra renkiama, galima būtų tai daryti ir ateityje, tačiau nemanau, kad tai turi būti nurodyta reglamente. Svarbu yra tai, kad mes pritame, pritarėme tam, kad statistika būtų įtraukta, su, suderinta. Ir mes e, žinome e, ta, apie tas iniciatyvas e, žemės ūkio srityje ir socialinės statistikos srityje. ir valstybės narės e, nenorėtų nei papildomos naštos, nei papildomų išlaidų, todėl toks reglamentas turėtų būti e, e, lengvas pritaikyti. Ir aš esu įsitikinęs, kad su komisija rasime kompromisiją. Ačiū, ponė Levandovskė ir terminas yra lapkričio 30 diena, kada iki kada galima pateikti pakeitimus. Ačiū ponė Levandovski už jūsų išvadas, o dabar grįžtame prie dešimto darbo tvarkės klausimo dėl būsimos DFP ir parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 metų rengimo. Ir, kaip suprantu, Ponas Ila yra pasirengęs kalbėti e, pranešėjo vardu. Prašau. Ačiū. Noriu atsiprašyti pono Marinesku vardu. Jis negalėjo atvykti. Labai trumpai pristatysiu pono Marinesku pasiūlymą. Mes bandome aptarti tuos ITRE komiteto politikos klausimus, kurie susiję su biudžetu, pramonės politikos strategija, energetikos rinkos, gilinamas skaitmeninė bendroji rinka ir jos priemonės. Taip pat prašo kolega geriau koordinuotės politikos priemonės, ypač MVI, infrastruktūros priemonės, taip pat paminim, paminame Horizontas 2020, kosmoso programą ir mūsų naujovę gynybos pramonės vystimo programą. Mūsų indėlis būtų toks bendrajam biudžetui, o kalbant apie EPP konkrečiai ir trumpai, galėtumėme papildyti nuomonę konkrečiais skaičiais. Būtent valstybės narės nusprendė atsisakyti skirti 3 procentus BVP moksliniams tyrimams, taip pat yra 120 milijardų biudžetas planuojamas devintajai mokslinio tyrimų pagrindų programai. Mes norėtumėme išvengti to, kad FC2 nusirptų pinigus nuo mokslinio tyrimų ir inovacijų. Taip pat informacinės technologijas paminėtumėme, nes tai yra mūsų kompetencijos rytis, yra inovacijos proga, sinergijų poreikis, kūrybinės pramonės indėlis ir taip pat, kalbant apie biudžeto formavimo taisyklės, paminėtumėme tų negražintinų fiksuotinų paskolų temą. Dar manytumėme, kad pagrindų programa turi būti e, vykdoma subsidijo pajamomis, o, o ne paskolomis. Tai tiek trumpai apie pranešėjo nuomonę ir kartu pristačiau APP e frakcijos poziciją šio klausimu. Ačiū ponė Eiler, dabar šešėliniai pranešėjai, ponė Werner, pirmoji. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos, dėja ponės Gajar taikinimo komitete 18 metų biudžeto dirba ir paprašė manęs pristatyti jo nuomonę. Pirmiausia, labai ačiū ponui Marineskui už nuomonės projektą dėl būsimosios DFP. Įtrėje paminėti daugelis įtrėj svarbių klausimų, ponas Gajar tai palaiko, pavyzdžiui, būtinybė užtikrinti, kad tinkamą finansavimą energijos sąjungos energetikos sąjungos kūrimui, skaitmeninės rinkos kūrimui. Kaip ir pranešėjas, mano kolega mano, jog būtina užtikrinti SEF pakankamą finansavimą ir nepamiršti Europos kosmoso programos. Dar norėtų ponas Gair pakcentuoti keletą nuomonės vietų. Komisija turėtų labiau dėmi, daugiau dėmesio skirti kaip ir buvo praeitais metais užimtumui komisija tą darė, turėtų tęsti, taip pat moksliniai tyrimai turėtų būti efektyviau vystomai, ypač jeigu tai padeda didinti energijos taupimą, klimato kaitos temą, taip pat reikia tęsti turimas programas MVI įvairiose fonduose, nes MVI yra mūsų ekonomikos stuburas, o kalbant apie programas, už kurias atsakinga ir ITRE. Ponas Gair prašo paskirti mūsų kūruojamams agentūroms pakankamai lėšų, kad jos galėtų sėkmingai dirbti. Taip pat ponas Gair pažymi, kad pasiteisinusios programos, tokiomis programomis kaip EFSE arba gynybos programomis, neturėtų būti keičiamos, neturėtų nukentėti finansavimas, CEF atveju reikėtų galvoti apie naujas lėšas finansavimui. Ir ponas Gair viską išdėstis pasikeitimuose, taip pat kolega džiaugiasi puikiu bendradarbiavimu su pranešėju ir šešėlinis pranešėjais. Ačiū. Ačiū poniai Werner. Dabar Alde, vardu ponas Telička, prašau. Ačiū ponė pirmininkė jau daug minčių išsakyta ir praeitie diskutavome, egzistuoja tam tikri baziniai principai, į kuriuos pranešėjas, sakyčiau, atsižvelgia. Aš norėčiau vieną bendrą pobūdžio pastebėjimą išsakyti, jo galėtumėme vadovautis ir ateityje, derintis dėl DFP, bendrai formuodami biudžeto politiką, pranešėjas pažymi kad inovacijos svarbios, negali nukentėti dėl kitų programų Horizontas 2020, tai yra baziniai principai, visus juos išmanome, bet egzistuoja politiniai pokyčiai valstybėse narėse, egzistuoja įtampa, egzistuoja įvairiausiai ketinimai ir planuojama peržiūrėti ateityje ES finansavimą ir po to gali nukentėti kai kurios programos susijusios su inovacijomis. Ta turėtumėme turėti galvoje tiek šiandien, tiek rytoj. Tuo pat metu reikia pagalvoti, kokią ekosistemą mes Europoje kūrėme. Ar mums tikrai pavyks ateityje konkuruoti su mūsų didžiausiais priešininkais. Čia aišku finansavimo klausimas esminis, reikėtų ateityje orientuotas į finansavimą ir bendrą finansavimą perspektyviausių sektorių. Orientuokimės į tuos pramonės sektorius, kuriuose mūsų parama reikalingiausia. Čia iš vienos pusės, bet iš kitos pusės įtrė atsakinga ir už kitas ekosistemos dalis, taip pat re, reglamentavimo aplinką. Dažnai atskiriame finansavimą nuo reguliavimo, tačiau tai yra vienos monetos dvi pusės. To negalima pamiršti ir apibendrinant. E, išklausiau kolegos pasisakymo pranešėjo vardu ir čia nieko blogo tarsi nėra ką pasakyti. Tačiau mūsų laukia sudėtingas laikotarpis, Na, mūsų laukia sudėtingas laikotarpis, laukia didžiulis sunkus darbas derintis dėl biudžeto. Ir tas procesas susijęs su gausybė laiptelių. Reikia čia labiau sisteminio požiūrio, aiškesnės koncepcijos. Turime geriau suvokti, kaip formuojame politiką. Tai būtų tiek ir aišku, pažiūrėsime, kaip viskas klostis. Šiaip šiai dienai neturiu jokių didelių abejonių dėl pranešėjo išsakytų minčių. Ačiū ponė Telička, žaliųjų vardu. Ponas Turmes, prašom. Uh, where, where Pavel... Galiu pratesti ten, kur sustoja Pavelas. Politiškai realus klausimas yra tai, kad mes, mums trūksta 10 milijardų, Britanija išstos ir daug kas, apie ką mes kalbame kaip pramonės komitetas, yra tai, iš kur bus tie pinigai. Ir stebėtina tai, kad pono Merinesko nuomonė nieko nekalbama apie nuosavus išteklius. Jeigu negausime naujų nuosavų nu, išteklių, mes patirsime spaudimą. Manau, kad mūsų nuomonė reikia taip pat kalbėti apie nuosavus išteklius. Manau, kad yra dvi sritis, kur galėtume e, susilaukti pasitikėjimo iš visuomenės kas, jeigu ne Europa, sumažino tarptinklinio ryšio po, e, e, tarptinklinio ryšio e, mokesčius ar internetą atpigino. Būtent tai komunikacijos, pigesnės komunikacijos gali mums ateityje taip pat padėti mažinti išlaidas kiekvienam piliečiui. Tas pats ir dėl elektros. E, ir dujų, nesukūrus Europos elektros ir dujų rinkos, e, mažmeninės kainos, dieninės kainos nebūtų tokios mažos kaip dabar. Nes e, panaikinus sienas gauname optimizavimą. Reikia turėti politinės drąsos pasakyti, kad tose sritise, kur Europa sumažina kainą piliečiams ir jeigu norime mažintas kainas toliau, siekti optimizacijos, tai galėtume paminėti tas sritis. Antras klausimas. Klimatas. Pirmadienį pras, Bonoje, šiandien Bonoje prasideda Fidži klimato kaitos konferencija. Fidži patiria tokį spaudimą dėl klimato kaitos, kad dėl jie rengia tą konferenciją Bonoje, tai tau reikėtų galbūt keletą žodžių toje nuodėmonėje pasakyti ir apie tą klimato kaitą. Dabar pramonės politika susijusi su naujovėmis. Manau, kad įvairių iniciatyvų, kurie nesipanos ir dėka, Karlos Midaš dėka taip pat mes daug dirbame su startuoliais ir rizikos prisimimu, tačiau turime problemų, kai kalbam apie didelius pramoninius projektus, akumuliatorius ir taip toliau. Reikia didelių pinigų. Ir reali problema yra ta, kaip konkuruoti su Kinija ir JAV. Kodėl Elon, Elon Musk gali pastatyti didžiulę akumuliatorių bateriją? Todėl, kad jo investicijas garantuoja Amerikos valstybė. Nieko panašaus mes neturime. Jeigu kalbėsime apie didelius pramonės projektus, pono Marinesku E, nuomonėje yra gerų formuluočių, jas galėtume galbūt šiek tiek sustiprinti. Galiausiai dėl atsinaujančių šaltinių. Jeigu norime optimizuoti savo e, ekonomiką, reikėtų kažkokių morkų pasiūlyti, meduolių kažkokių pasiūlyti po 20 metų. Jeigu galėtume pateikti kažkokias garantijas investicijoms ir atsinaujančių šaltinių srityje, tai būtų uh, naudinga visiems. Ir aš galbūt pasiūlysiu pakeitimų dėl tų dalykų. Ačiū, ponė Turmes. E, toliau GUE frakcijos vardu ponė Sakurafa. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui iš e, pradinį nuomonės projektą, rengiant Europos parlamento poziciją ateinančiai finansiniai perspektyvai. Turiu pasakyti, kad ši finansinė programa turi būti pagrista vystimusi su socialiniu veidu, kai kalbame ir apie valstybės narės, ir apie išorę. Toks pasirinkimas politikoje turi būti pirmesnis už bet kokį kitą prioritetą, ar tai būtų konkurencingumas, ar bet kokia kita politika. Ar kalbėtume apie liberalizmą, ar e, kapitalo rinkų sąjungą. Viešosios investicijos ir visiškas at, nepriklausomumas nuo Europos semestro tikslų reiškia, kad reikia užtikrinti, kad dabartinė situacija, su kuria susiduria Europos Sąjunga, reikalauja naujų žingsnių į priekį. Turime geriau valdyti išteklius, turime būti stipresni ir vieningesni. Bet kokios nuolaidos turėtų būti pagrindas geresniam finansavimui. Naujasis strateginių investicijų fondas turi remti Europos pramonę, mums reikia tikrų tinkamų programų, kaip pavyzdžiui Kozme. Taip pat turime peržiūrėti ir kai kurios prioritetus bet koks žingsnis į priekį visgi turi būti žengiamas atsargiai. Jis turi būti susijęs su lankstumo politika. Europos Sąjunga, žinoma, susiduria ir su naujais iššūkiais. Turime atsižvelgti ir finansų krizės pasakmes. Tolesnis paprastinimas taip pat yra būtinas taip pat turime nepamiršti ir Brexit e, keliamų problemų, nes tai yra svarbus aspektai nuoj e, finansiniai perspektyvai. Europos parlamentas turi suvaidinti aktyvų, dinamišką vaidmenį viso pro, darybų proceso metu, kad tai būtų naudinga Europos Sąjungai. Labai ačiū. Dabar kiti suinteresuoti nariai. Ir pirmoji ponia Grostet, prašom. Ačiū ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegui Marinesku, dėja jo čia nėra dabar. Visgi noriu padėkoti už jo darbą rengiant nuomonę, nes svarbu priminti, kad kalbame apie, apie biudžetą, kuris būtų naudingas pramonės politikai naujovėms. Turiu dvi pastabas. Viena vertus, Dėl kosmoso politikos reikia toliau tęsti mūsų programų plėtojimą, galėjo Etnas ir Kopernikus, ir e, plėtoti bendras technologinės e, iniciatyvas pagal mūsų pranešimą, kuomet mes balsavome dėl pranešimo dėl kosmoso politikos. Antra, Kalbant apie paskutinės dalies, paskutinį, paskutinį sakinį, kur sakoma, kad gynybos srityje e, programa neturi būti finansuojama iš kitų, finans, iš kitų programų sąskaita. Aš tą suprantu, bet reikia pabrėžti, kad kalbant apie gynybą, nereikia pamiršti, kad nuo 21 metų Tai gynybos programos pradėta vykdyti nuo 19 iki 21 metų jau bus vykdoma. E, taigi ta e, gynybos e, pramonė programa jau bus vykdoma, tai yra labai svarbu ir ji turės būti finansuojama iš finansinės maržos. Kaip pranešėja, dėl gynybos pramonės programos, e, esu įstikinusi, mes galėtume užtikrinti finansavimą 1921 e, metais, kad tam, tam finansavimui įtakos nepadarytų nauja finansinė programa. Aš sutinku su taisyklėmis šiaip, bet norėjau pateikti šį patikslimą, nes tai yra labai svarbu e, tame pranešime, kurį pristačiau prieš kurį laiką ir sutinku su kolegomis, kad e, valstybės narės turės visgi e, pasiūlyti iš savo kišenės finansavimą taip pat tai e, gynybos pramonės politikai. Ačiū. Toliau ponas Levandovski, prašom. Ačiū labai trumpai, trys komentarai. Pirmiausia, dėl įtrė komiteto įnašo. Jis reikalingas tam, kad apsaugotume finansavimą moksliniams tyrimams, kosme, kosmosui ir taip toliau. Antra, ponas Turmes minėjo nuosavus išteklius, ko nėra mūsų nuomenėje, bet kaip pranešėjas nuosavų išteklių klausimų kartu su poniu Deprė, turiu pasakyti, kad tai bus labai svarbus aspektas, kurį pabrėž Europos parlamentas. Mūsų tikrai nestabdo ankstesni nevykę žingsniai gražinti nuosavus išteklius. Galbūt atsiradus breksitui atsiras nedidelė galimybė tai padaryti ir turime ją pasinaudoti. O trečia, kokia mūsų problema? Parlamentas turi labai ambicingų tikslų užbaigti programos po 20 metų rengimą prieš rinkimus iki 2019 metų rinkimų. Tiesą sakant, iki 19 metų kovo. Net, nors, na, nu, net jeigu komisija ir atidėlioja savo pasiūlymo pateikimą iki kitų metų gegužės ar birželio. Tai yra ambicingas siekis, atsimenant mano ankstesnę patirtį, nes paskutinį kartą procesas užtruko 2,5 metų, o dabar norime viską padaryti per porą mėnesių. Taigi, pirmosios formulės greičiu. Ir nors aš esu nusteikęs šiek tiek skeptiškai, kadangi yra nežinomųjų susijusių su breksitu, pabandykime visgi. Kalbame apie lyderių e, darbo atvarkę, kas yra e, tarybos pasiūlymas. Jis susijęs su visiškai kitokiu kalendoriumi. Netgi birželio mėnesį po rinkimų tai bus vienas pirmųjų taikinimas posėdžių. Taigi, parlamentas ir e, lyderiai, tai yra taryba, turi skirtingas darbo atvarkės ir čia yra problema. Abi institucijos turėtų siekti turėti bendrą kalendorių. Ačiū, ponė Lematovskiai. Dabar žodis ponui Keliai. Labai ačiū. Sutinku su apskritai su kolegomis. Manau, kad požiūris yra labai pozityvus. Ponas Marinesku padarybė puikiai. Ponas Eireris taip pat išdėstė mūsų prioritetus, su kuo sutinku. Vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra tai, kad e, dėl to, ką sakė Klodės, kuris išėjo apie nuosavus išteklius ir panas Lewandowskis taip pat minėjo šį klausimą. Kodėl praeitie šis klausimas būtų atmestas. Mes neturime pripažin... priimti to, nes kasmet mes matome, kad šis klausimas vis aktualesnis. Reikia nuo savo išteklių, ypač tokiuose sritise, kur mes galime pademonstruoti pridėtinę vertę. Klodas minėjo treninį ryšį, internetą, Galilėjo, Kopernikus ir taip toliau. Galima taip pat paminėti solidarumo fondą, Erasmus ir taip toliau. kuo daugiau galėtume skirti toms vertingiausioms Europos programams, tuo jos bus veiksmingesnės ir tuo mačiau e, europiečiai matys, kuo vertinga Europos Sąjunga. Ir čia grįžtų prie pirminio savo komentaro. Yra svarbi detalė, tai yra Brexit. Mes nežinome, ar iki kitos programos pradžios, jau jis bus pasirepaigęs, ar bus trumpas ar ilgesnis perinamasis laikotarpis. Tačiau, nepaisant to, apie tai kalbėti galėtume e, be galo ilgai. Turime visgi žengti į, į priekį, potencialiai turėtume siekti kaip galima stipresnio biudžeto ir komunikuoti apie tai piliečiams, nes kad darome tai būtent jų interesų vardan, visų europiečių vardan. Geriausia būtų sakyti būtent taip. Taigi, kuo ankstyvesnė gera pradžia svarbu, bet turime būti vieningi dėl kelių principų, kuriuos norime įtvirtinti. Ir tuomet galėsime tikėtis sėkmės. Ačiū, ponia Keliai. Dabar žodis vėl ponui Eiler užbaigti diskusiją šio klausimo. Nors ir nelengva atspėti, ką pasakytų ponas Marinesku, bet manau, kad e, tai, apie ką mes kalbėjome, būtų galima suprasti kaip bendrą poziciją ir ją atsižvelgti, nes viskas remiasi tuo, kas buvo nutarta aptariant kitus pranešimus. Tik norėčiau E, pridėti šį beitą. Manau, kad ir ponas Levandovski e, kalbėjo apie svarbų dalyką, kurį reikėtų atsižvelgti dėrybose. Visą tai gali būti labai svarbu Europos ateičiai ir turėtume nurodyti, kad valstybės narės e, jų vadovai nutarė skirti 3 procentus nuo savo BVP. Taigi tai nereiškia, kad mes norime kad norime turėti didesnio biudžeto, bet netgi ta 120 milijonų būtų geras indėlis, e, iš kurių nuo BVP, kad nuo BVP būtų galima išleisti 3 procentus moksliniams tyrimams ir plėstrai. Taigi mes prieimėme sprendimą ir svarbu jo laikytis, priešingų atveju mums nieko nepavyks. Ir dar norėčiau pakomentuoti pono Tomas pasisakymą. Jeigu norime nuo mokslinių tyrimų ir plėtros pereiti prie didelių projektų, tai reikėtų paprašyti koordinatorių pas apsvarstyti patiktą pasiūlymą ne nagrinėti komisijos e, strategijos dėl pramonės. Tai yra vienas prašiausių dokumentų, kuriuos man yra tekę matyti. Ir jeigu pramonės komitetas neapsvarstys komisijos parengto dokumento dėl pramonės, na, tai nebus gerai ir norėtume, kad visa verti, pridėtinės vertės grandinė būtų prasidėtų nuo pramonės ir eitų prie kitų dalykų. Norėčiau, kad šiek tiek sustiprintume įtrės poziciją ir kad neignoruotume komisijos nuomonės. Galbūt pirmininkas galėtų parašyti laišką komisijai ir nurodyti, kad dokumentas iš ties yra vienas iš praščiausių matytų. Dėl DFP tai turėtume atsižvelgti į viską sistemiškai dėl informacinių technologijų, kurios nepaminėtos, reikėtų visą tai žvelgti sistemiškai, o ne pasirinkti vienus dalykus ir palikti kitus. kolegos teigia, kad reikėtų atsižvelgti į kiekvieną su biudžetu susijusį projektą. Pranešėjų vardu norėčiau paprašyti ne pabrėžti kai kuriuos dalykus, bet įtraukti, finansuoti reikalingus dalykus sistemiškai. kad nebūtų užmirštas kokios nors rytis, kaip pavyzdžiui, informaci biudžetas e, informacinėms technologijoms. O dabar norėčiau pasakyti, kad paskutinis terminas dėl pakeitimų pateikimo yra lapkričio 14 diena. E, paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas yra kiti darbo tvarkės klausimai ir jeigu neturite pastabų, e, tuomet posėdį baigėme ir kitas mūsų posėdis vyks 27 ir 20.